pranešimas dėl su triukšmu susijusių naudojimo pribojimų taikymo sąjungos uruostos. Vėl keturioms minutėms žodis teikiamas pranešiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia paaiškinti, apie ką kalba neina, tvirtinant šį pranešimą. Nebandome nustatyti naujų uh, triukšmo matavimo arba triukšmo pribojimo standartų oro uostose, nesiekime pakeisti dabar galiojančios tvarkos, siekiame, kad Europos komisija, kuri ketino Europoje patvirtinti vienodas e, triukšmo mažinimo priemonės, kadangi mane, jog skirtingose valstybėse narėse yra taikomos skirtingos triukšmo apribojimo ir triukšmo apibrėžimo priemonės, dėl to kyla neiškumų visiems suinteresuotiems subjektams. Tokia buvo pagrindinė šio pasiūlymo dėl teisės akto rengimo priežasti. Ir e, dažnai atsitinka taip, kad kai komisija ko nors įmasi, tai praranda e, saiką kartais ir galvoja, kad reikia reguliuoti ir tuos dalykus, kurių nebūtina reguliuoti. Komisija de facto norėjo patvirtinti teisės aktą, kurį pasitelkus būtų galima, jeigu e, nacionalinės triukšmo ribojimo priemonės netitinka tam tikrų kriterijų valstybės narėse, tai jas būtų galima panaikinti. <clears throat> Didžiosios dalies parlamento narių nuomonė tokios priemonės nebūtų labai prasmingos ir daug žmonių dėl e, tos pačios priežasties atmeta e, tokius pasiūlymus komisijos, kadangi ES per daug kišasi į dalykus, kuriuos būtų galima sutvarkyti valstybėms narėms savarankiškai daug paprasčiau. Kartu su komisija ir taryba radome šio klausimo sprendimą, kuriame, mano nuomonė, atsižvelgiama į visus šios aspektus. Tai yra viena vertus komisijai neleidžiama neribotai kištis į prasmingą nacionalinių mastų taikomas priemonės, jos ir toliau galės būti taikomas nacionaliniu mastu, tačiau komisijai yra numatoma galimybė gauti naujausią informaciją apie vykdomus veiksmus ir pareikšti savo nuomonę, jeigu to prireiktų. Manau, kad šis teisės akto aktų pasiūlymų paketas yra prasmingas. Dar kad noriu pasakyti, kad šiuo teisės aktu nebuvo siekiama iš naujo reguliuoti dabar galiojančias taisyklės, jas nuinterpretuoti, nustatyti <clears throat> naujus apsaugos ar triukšmo mažinimo kriterijus, reikėtų pasitelkti kitokio pobūdžio teisės aktą, jeigu būtų manoma, kad prasminga yra taip daryti, mes tuo tarpu siekiame apsaugoti subsidiarumo principą. Norėčiau, naudodamasis progą, padėkoti šešėlėms pranešėjams, bendradarbiavimas su jais iš tiesų buvo labai konstruktyvus ir e, bendromis pastangomis pasiekėme gerų rezultatų, taip ir turėtų atrodyti politinis bendradarbiavimas, kuomet nepaisant skirtingų išeitinių pozicijų, įdėjus nemažai pastangų galima pasiekti gerą rezultatą. Ačiū uždėmesi, ačiū kolegai Leisvidį, žodis komisijos nariui Kalui. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamiai nariai, pritariu e, susitarimui dėl kurį pasiekė taryba ir parlamentas, e, kurį ką tik pristatė ponas Leichtfriedas. Norėčiau pasveikinti pranešėjai ir bendra pranešėjus už didelį darbą. Mes stengiamės geresnio rezultato, e, siekiant užtikrinti geresnę visuomenį sveikatą ir įtraukti visuomenę į sprendimų prieimimo procesą. Komisija turėjo didelius siekius e, dėl tų e, orlaivių, kurie beveik laikėsi reikalavimų. Buvo siekiama užtikrinti, kad visos šalys laikytųsi susitarimų dėl apribojimų. Tačiau šios naujos nuostatos yra naujas kompromisas. E, šios nuostatos padės sustiprinti, e, sumažinti triukšmą, taip pat bus siekiama sumažinti triukšmą kylant ir tupent orlaiviams. Siekiame užtikrinti, kad šie sprendimai atitiktų geriausią Europoje egzistuojančią praktiką, kad būtų įtrauktos visos šalys, kad būtų remiamasi e, turimais įrodymais, kad būtų re, ieškoma kuo mažesnių sąnaudų ir kuo didesnės naudos. Ir tai e, yra remiamasi darniuoju metodu ir mes siekiame užtikrinti geresnį susitarimą. Komisija yra parengusi pranešimą dėl direktyvos, dėl triukšmo mažinimo. Komisija yra susirūpinusi sveikatos klausimais ir žinome, kad ir parlamentui šį klausimai taip pat rūpečiu. Ačiū komisijos nariui Kalui. Dabar frakcijų vardu kalbės parlamento nariai. Pirmas dvi minutės kalbės kolega Galeris. Ačiū ponė pirmininkė. Manau ir esu įsitikinęs, kad sustarimas dėl taisyklių ir procedūrų susijusių su triukšmo mažinimo oro uostuose yra gera žinia Europos piliečiams, visų pirma tiems, kurie gyvena netoli oro uostų, kaip yra mano atveju, kadangi gyvenu netoli Frankfurto oro uosto. Pranešėjas jau atkreipė dėmesį į tai, kad būtina laikyti subsidirimo principo ir jį visapusiškai taikyti, todėl reikia e, pasitelkti tolygų požiūrį, derinti jį su subsidirimo principu ir taikyti E, atitinkamas taisyklės tose vietose, kur yra triukšmas sukeliamas ir paskutinį žodį ten turi tarti e, kompetentingos valstybių narių institucijos, komisija, savame suprantama, reikia informuoti, tačiau sprendimus reikia priimti vietose. Jau taip pat buvo minėta, kad būtina užtikrinti sveikatos apsaugos nuostatas šio dokumento tekste ir komisija privalo paskelbti tinkamą pareiškimą apie e, būtinybę svarstant su triukšmu susijusius klausimus ateityje labiau atsižvelgti į atitinkamą aplinkos, aplinkoje sukeliamo triukšmo direktyvą, kuri yra patvirtinta. Taip pat palankiai vertinu prisimtą įsipareigojimą šiuo reglamentu dar geriau informuoti šalia oro uostų E, gyvenčius asmenys apie planuojamas e, taikyti priemonės e, susijusias su triukšmo mažinimu. Tokiu būdu stiprintume pasitikėjimą kompetitingomis vietos institucijomis ir tarnybomis. Taip pat manau, kad tų tarnybų kaip tarpininkų funkcija būtų dar kartą sustiprinta. Ačiū visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Pirmininkas, ačiū kolegai Galeriui. Dabar pusantros minutės kolega Liberatskis kalbės. Čia. Mikrofon. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi Lejszfrydowi. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją, nes parengė puikų dokumentą. Taip pat džiaugiuosi pranešėjo sėkme, e, dalyvaujant ir komisijos nariui Kalas. Manau, kad argumentai yra teisingi, siekiama, kad valstybės narės turėtų daugiau lankstumo, rūpinamasi sveikata, siekiama labiau įtraukti tuos žmonės, kurie gyvena netoli oro uostų. Taigi, manyčiau, kad sėkmė jau pasiekta. Ir šie veiksniai yra sprendžiamieji. E, komisijos narys Kalas pritarė šiems argumentams. Taigi manyčiau, kad ES institucijos pakankamai dalyvauja tose srityse, kurios yra svarbios piliečiams. Kartais iš tikrųjų prisidedama prie problemų sprendimo ir ši iniciatyva yra ir mūsų piliečių iniciatyva. Taigi sėkmė jau pasiekta. Reikėtų paminėti ir mūsų piliečių patogumus ir gyvenimo, pragyvenimo lygį. Taigi būtų gerai, kad tie veiksniai būtų įtraukti, tačiau mes nereglamentuojame smulkių oro uostų veiklos. Ir tai teisinga. Ačiū. Ačiū kolegui Liberačkiui. Dabar ponė Maisner kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Romano Tremozos vardu pranešėjai Leistridui. Jis šiandien negali dalyvauti posėdė, taigi kalbu jo vardu. Daug jau buvo aspektų paminėta, šiuo atveju visi sutarėme, mums reikalinga intensyvinti oro transportą, e, kuris ir taip yra pakankamai intensyvus, taigi kila klausimas, kaip reikės jį valdyti ateityje tinkamiau tam, kad šalia oro uostų gyvenantis asmenys per daug nenukentėtų nuo triukšmo, o triukšmas kenkia sveikatai, tą puikiai žinome, todėl gerai, kad pasirinkome šį e, tolygų požiūrį, kurį siūlė pasirinkti taip pat ir tarptautinė civilinės aviacijos e, organizacija siekiant e, užtikrinti taip pat ir darbo vietas trans, oro transporto sektorėje ir suderinti visus kitus skirtingus interesus. Šiandien kalbėjome apie alternatyvius degalus ir e, galbūt ateitie galėtume labiau pasitelkti elektrą varomus e, automobilius bent jau e, teikiant antžeminės paslaugos oro uostų teritorijoje, tai taip pat sumažintų triukšmo dalį. Tačiau pritariu pasiūlymams, kad svarbiausi sprendimai turi būti primami vietose, o ne ES lygmenių, nes kiekvienas oro uostas turi savo specifiką ir tai labai svarbu, kad kartu su piliečiais vietoje tie sprendimai ir būtų priiminėjami. Ačiū kolegiai Maisner, dabar kolegė Lichtenberger vieną minutę kalbės. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegai Leichtridui, kuris kartu su mumis visais dėrėjosi labai intensyviai. Taip pat noriu padėkoti ir tarybai, kuri pritarė parlamento pasiūlymams ir tokiu būdu e, pavyko užkirsti kelią kišimuisi į sprendimus dėl triukšmo mažinimo priimamus e, vietiniu <clears throat> mastu. Nepaisant to, tas tolygus požiūris dėja ir toliau buvo e, pasirinktas, kodėl sakau, e, dėl, dėja, remiantis šiuo požiūriu nėra draudžiama skraidyti naktimis, tik tai numatant tam tikras e, skraidimo valandas. Ir čia problema išlieka, nes jeigu pradėsime teisę į sveikatą, teisę į sveiką aplinką dėti ant kitos svarstyklių, svarstyklių lėkštutės. E, e lygindami šias teisės su ekonominė nauda, tai mm, manau, kad ateitie sulauksime nemažai bėdų. Pirmininkė nutraukiama, tai ir kalbėtoja nutraukiama. Ačiū pranešėjai, jis puikiai padirbėjo. Mes jau laik, laikomės IKAO darniojo metodo ir svarbu ir toliau taip daryti. Siekiant sumažinti triukšmą šiame sektoriuje, reikia įgyvendinti Cezar ir vieningą Europos dangaus reik, vieningus Europos dangaus reikalavimus. Taigi reikėtų tai skatinti. E, mums kelia susirūpinimą, e, kėlė susirūpinimą kai kurie dalykai ir juos buvo atsižvelgta. Subsidiarumo nuostata buvo išsaugota. E, per dėrybas buvo pasiekta didelė pažanga ir ECR frakcija gali pritarti šiam reglamentui. Taip pat norėtume padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams už jų dalyvavimą. Taigi dar kartą ačiū Jums, ponė Leichtfried. Pone Foster. Ar atsakytumėte į pono Rubiko klausimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas susijęs su ES atliekamais moksliniais tyrimais. Patvirtiname Horizontą 2020 programą bendrasis įmonės, kurios e, svarstys e, oro susisiekimo klausimus. Ar matote, kad čia padėtis galėtų pagerėti? Well, I, I... Esu įsitikinusi, kad indėlis padarytas, o svarbiausias indėlis tai, kad yra iniciatyva Clean Sky ir parlamentas yra patvirtinęs 1,4 milijardų dolerių investicijas dėl kitos kartos orlaivių ir jų variklių. Taigi manyčiau, kad tai yra didelis žingsnis pirmin ir tai tikrai padės įgyvendinti Cezar ir vieningą Europos e, dangaus dokumentaciją. Taigi tai bus naudinga. Ačiū. Ačiū kolegijai. Fosterį, Foster nematau kolegos Kolišeko, taigi žodis kolegė Marinėskų kalbėti dvi minutės. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea durabilă a transportului... Ačiū, ponė pirmininkė tvarus oro transportas susijęs su būtina prielaida gyvendinti tam tikras priemonės, e, siekiant mažinti triukšmą oro uostose. <clears throat> siūloma, e, siūloma rezoliucijoje e, pasitelkiamas tolygus požiūris, mažinant triukšmą e, ir tas požiūris pastelkiamas remiantis sausio mėnesį pasiektų parlamento ir tarybos susitarimu, siekiant tiek mažinti triukšmo ruostose, tiek geriau valdyti jų teritorijas kad e, būtų galima numatyti tam tikras ribojamas priemonės, siekiant užtikinti pusiausvyrą. Kalbant e, arba vertinant pagal subsidirumo principą, tai numatytos priemonės nėra labai radikalios, nes jomis e, nėra smarkiai apribojamos oro transporto apimtis, ne, nebent e, kiltų grėsmė dėl triukšmo šalia gyvenančių žmonių sveikatai. Tai yra taip pat paskata modernizuoti E, oro uostų ir oro transporto įrangą. <clears throat> E, ir tai tikrai nėra bandymas pritaikyti visas e, bendras vienodas taisyklės visiems skirtingiams oro uostams. Negalime pamiršti taip pat ir demografinės <clears throat> oro uostų apylinkių raidos. Aeronautika yra pats, pats saugiausias ir greičiausias būdas keliauti, gabenti prekes, taigi privalome siekti, kad šis sektorius būtų maksimaliai saugus visiems piliečiams. Ačiū ponui Marineskui, dabar suteiksiu žodį ponui Nikolašikui. Dėkui. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Ačiū dėl veiklos apribojimų susijusių su triukšmu. Tema puikia, jau e, aptarėme ją ir reikėtų patvirtinti dokumentą. ES laikėsi visų nuostatų, visų reglamentų, kurias yra patvirtinusi aviacijos organizacija dėl orlaivių. Mes stengiamės padėti tiems piliečiams, kuriems kelia nerima ir problemų, padidėjęs triukšmas, reikėtų apriboti naktinius skrydžius. Tačiau gerai, kad Europos, kad Europos Sąjunga, kad taryba nesiekia suderinti visų sričių. Mes gerbėme subsidiarumo principą, bet mums taip pat svarbu sumažinti riziką sveikatams ES piliečiams. Ačiū, ponė Nikolašis. Pone Cikau. Labai svarbu suderinti ir patiksinti bendrasias taisyklės susijusias su skrydžio pribojimo iš Europos oro uostų. Esu tikra, kad būtina ir toliau palikti teisę vietos valdžiai, e, priimti gamtinius sprendimus dėl triukšmo mažinimo oro uostose ir e, galimybės uždrausti skrydžius naktį. Noriu priminti 2002 m. 49 direktyvą dėl aplinkos triukšmo ir aš tikiuosi, kad jos nuostatų bus e, tinkamai laikomasi. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Tikau. Dabar komisijos nariai Kalas žodis. Gerbiamasis pirmininkė, gerbėmiai nariai, ačiū už jūsų išsakytą nuomonę. Šios dienos diskusijoje iš ties įmanoma pasiekti teigiamą rezultatą, kalbant apie šią soro uostai susijusią problemą. Reglamento, dokumento, reglamento dėl um, triukšmo sumažinimo iš tikrųjų turės teigiamos naudos ir užtikrinti e, paketo dėl oro uostų gyvendinimą. Ir tikrai įmanoma pasiekti gerą kompromisą ir pasiekti susitarimą. Pone Foster, jau minėjote mokslinius tyrimus. Mes iš ties e, daug prisidedame prie bendro Europos dangaus plėtojimo dėl triukšmo ir taršos sumažinimo. Taip pat mokslinių, prisidedame prie mokslinių tyrimų ir plėtros susijusių su e, variklių gamyba, kad būtų sumažintas triukšmas ir tarša. Ir puiku, kad e, bus skiriamas didesnis finansavimas ir jis buvo skirtas didesnis per praėjusią finansinę perspektyvą. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Diskusijų pabaigoje dvies minutėm žodis teiksime pranešėjui Leifridui. Ačiū ponė pirmininkė. Turinio aspektai visi buvo aptarti. Manau, naudodamas progą noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie konstruktyviai prisidėjo rengiant šį teisės aktą. Veikiausiai e, sakau paskutinę savo kalbą per šią kadenciją Europos parlamente, tai norėčiau leisti savo išsakyti ir tokią pastabą. Yra kolegų, kurie pasisako prieš viską, jie e, neprisideda e, prie e, jokių konstruktyvių darbų, jie mano, kad jų paskirtis yra šiame parlamente pastoviai tik tai niurzgėti ir menkinti parlamento įspūdį, jeigu vertintume dabar Europos parlamento veiklos rezultatus pagal šį teisės aktą. Mes sugebėjome pagerinti pirminį komisijos pasiūlymą ir tie žmonės iš tiesų pasisako už blogesnius teisės aktus, pasisako už tai, kad Europos piliečiai negalėtų nuspręsti, e, kas e, tuos teisės aktus turėtų priimti ir patvirtinti. Tie žmonės pasisako prieš e, demokratiją Europoje, o aš, mėly kolegos, pasakau, pasisakau už aišku savarankišką parlamentą, kuris sukurtų Europoje daugiau demokratijos. Ačiū kolegui Leichtfriedui, diskusijas baigiame, balsuosime trečiadienį 18 val. Kitas darbo tvarkės klausimas yra bendrasios diskusijos dėl maisto ir gyvūnų bei augalų sveikatos. Tai yra kolegos Pirilo pranešimas dėl maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės augalų, sveikatos augalų, dauginamos medžiagos ir augalų apsaugos projektų taisyklių. Ponios